Tisztelt képviselőtársaim, eh, főképviselő asszony. Gerbiami kolegos. Gerbiama komisijos vicepirmininkė. Pereiname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Sąjungos vyriausio galiotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos eh, pareiškimas apie padėtį Turkijoje. Ir aš dabar norėčiau suteikti žodį poniai Mogerinį. Dėkoju, pirmininkė.